Can we start? As... Uh, gal galėtume pradėti. Sveiki atvykę. Dėkuoju, kad susirinkote į posėdį. Pasiruoškite balsavimo korteles. Gal galėtume dabar pat tvirtinti darbo tvarkės projektą. Kaip žinote, šiandien balsuosime svarbiais klausimais. Maragelo ataskaita bus atidėta iki kito posėdžio. Ar galėtume patvirtinti tokią darbo tvarkę? Pone pirmininkė, neturiu pasijėmęs balsavimo kortelės tai tokiu atveju galėtume jūsų palaukti, tai gal jūs nueitumėt pasimti jos. O dabar pereikime prie protokolo tvirtinimą. Turite praėjusio posėdžio protokolą, jeigu neturit jokių komentarų, laikysim jį patvirtintų. Vertimas. Šiandien vertimas e, garantuojamas iš prancūzų, vokiečių, italų, anglų, graikų, ispanų, čekų, estų, vengrų, lietuvių, lenkų, slovėnų, bulgarų ir romanų kalbomis. Galite taip pat kalbėti e, olandų ir danų kalbomis, tačiau vertimo nebus į šias kalbas. Taip pat norėčiau trumpai pristatyti koordinatorių posėdžio e, žinias. E, posėdis vyko sausio 11 dieną. Pateikti pasiūlymai buvo patvirtinti, nebuvo jokių prieštaravimo. Ko laukiam, kai visi atsineš balsavimo korteles, tikiuosi, kad tai vyks greitai. Ir prieš pradėdama balsavimą norėčiau šitą pristatyti. Šiandien turėsime svečius iš pirmininkaujančių Niderlandų. Vienas svečias atvyks ketvirtą valandą, kitas vėliau. Todėl turime laikytis darbo atvarkės. Pusę šešių pradėsime koordinatorių posėdį kas dėl at... pranešimų, dėl kurių balsuosime, turiu vieną pastebėjimą. Dabar ES gyvena sunkiais laikais ir mūsų komitetas negali į tai nekreipti dėmesio. Manau, kad visiems akivaizdu, kad turime sutelkti dėmesį į švietimą ir kultūrą. Be šių pamatinių vertybių ES nefunkcionuotų. Taigi mes turime daugiau dėmesio kreipti šios rytim, į šias rytis. Taip pat kalbama apie Šengeno erdvę ir kalbam apie tai, kad Šengeno erdvė byr, byra, tačiau mes jau esame antroji Erasmus programos karta, jau mes užaugome su mainų programomis, Ir manau, kad e, šias programas reikia tęsti ir nereikia statyti naujų kliūčių ir užtvarų naujoms kartoms. Antroji mano pastaba susijusi su tuo, kad sausio 27 dieną, trečiadienį, švesime holokausto paminėjimo dieną. Hebrajų bendruomenė prisijungs prie šio minėjimo ir jūs visi taip pat esate kviečiami trečiadienį. 12.45. Norėjau paminėti šią datą, nes manau, kad ši data yra svarbi. Taigi, ar dabar galime pereiti prie balsavimo? Taigi, jūsų balsą taip pat įskaičiuosime. Taigi, pereikime prie pirmo pranešimo. pranešėjas Damianas Dragičiai. Ši ataskaita buvo e, paskelbta sausio pradžioje, 228 pakeitimai pateikti. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams. Aš nežinau, ar ponas Drago čia nori ką nors pasakyti apie Erasmus Plus programą ir kitas judumo priemonės. Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir kolegams, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą. Taigi, ar galime pradėti balsuoti, ar turite balsavimo korteles? Trečias kompromiso tekstas pranešėjo, kas už, kas prieš susilaikė Primta. 51 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtas kompromisinis tekstas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 57 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 60 Pakeitimas kitame puslapyje. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Penktas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 68 pakeitimas su žodiniais pakeitimais. Maragal. Taigi, jūs pasakot už tą žodinį pakeitimą. Kas už, kas prieš susilaikė priimta, šeštas kompromisinis tekstas už, prieš susilaikė priimta, 78 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 70, 79 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Teskim. 80 pakeitimas. Kas už? 80. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 81. Už? Prieš susilaikė. Galbūt atmesta, bet turime pasitikrinti. Pradedam elektroninį balsavimą. Baigiam balsavimą. bet kokiu atveju atmesta akivaizdžia dauguma. 82 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 83 už, prieš, susilaikė priimta. 7 kompromisinis tekstas už, prieš, susilaikė priimta. 8 kompromisinis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 92 pakeitimas už prieš prieš susilaikė priimta devintas kompromisinis tekstas už prieš susilaikė priimta. Dešimtas kompromisinis tekstas už prieš susilaikė priimta. 107 pakeitimas kitame puslapyje. Dominik Bildė, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 108 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 109 už prieš už prieš susilaikė atmesta. 110 pakeitimas, kas už kas prieš susilaikė atmesta. 111 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 112 už, prieš, susilaikė priimtas. 23 kompromisinis tekstas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 114 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 115 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas, 11 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 119 pakeitimas, 119 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, 120 už, prieš, susilaikė, atmesta, bet patikrinkime elektroniškai. Pradedam balsavimą dėl 120 pakeitimo. Balsavimą baigiam. Atmesta. 122 pakeitimas kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 123. Žulo už, prieš susilaikė priimta. 12 kompromisinis tekstas pranešėjo, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 131 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 134 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Patikrinkime. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Atmestas. 135 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 13 kompromisinis tekstas. Pranešėjo, kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. 137 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 138 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Bet pasitikrinkime elektroniškai. Pradedam balsavimą. Balsavimą baigiam. Priimtas. 139 pakeitimas. Kas už? kas prieš susilaikė atmestas, 143 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmestas, 144 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmestas, 145 pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas. 146 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmestas Atmestas. 147 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 150 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 151 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimtas. 152 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Keturioliktas kompromisinis tekstas, pranešėjo tekstas, kas už? Prieš susilaikė priimtas. Penkioliktas kompromisinis tekstas, kas už? Kas, kas už? Prieš susilaikė priimtas. Šešioliktas kompromisinis tekstas, už? Prieš susilaikė priimtas. 160 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimtas atmestas 162. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 100. 163 pakeitimas, kitas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 164 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 165 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 166 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 167 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Patikrinkime elektroniškai, balsavimą pradedam. Dėl 167 pakeitimo balsavimą baigiam. Atmestas. 17 kompromisas. Pranešėjo kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 18 kompromisinis te už, prieš susilaikė, priimtas. 175 pakeitimas už, prieš susilaikė, priimtas. 174 už, prieš susilaikė, priimta. 177 už, prieš susilaikė, priimtas. 178 pakeitimas už, prieš susilaikė, atmeta. 179 pakeitimas už, prieš susilaikė, atmeta. 180 pakeitimas už, prieš susilaikė, primtas. 181 pakeitimas už, prieš susilaikė, atmestas. 184 už, prieš susilaikė, atmestas. 185 už, prieš, susilaikė atmestas. 19 kompromisinis tekstas už, prieš, susilaikė priimtas. 24 kompromisinis tekstas už, prieš, susilaikė priimtas. 108 patikrinkime elektroniškai. Pradedam balsavimą. Balsavimą baigiam. Neveikia. Ar ne? pridėkime vieną balą. Balsą, balsas prieš. Patvirtinta. 15 už, 11 prieš. 12 prieš, atsiprašau. 187 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 188 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta galbūt patvirtinta, bet pasitikrinkime elektroniškai dėl 188 balsavimą baigiam. Atmesta. Pereikime prie 193 pakeitimo už, prieš susilaikė atmesta. 194 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 195 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 196 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 197 už, prieš susilaikė atmesta. 20 kompromisas. Pranešė už, prieš, susilaikė, priimta. Aš šiandien kiek pavargus, 205 pakeitimas, už, prieš, susilaikė, atmesta, 208 pakeitimas, už, prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Priimta. 209 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patikrinkime elektroniškai, balsavimą baigiam, atmestam. 211 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Gal atmesta, bet patikrinkime elektroniškai. Balsavimą pradedam, balsavimą baigiam. Dar vienas prieš, nesuveikė. Balsavimo įranga. Suveikė? Vienas prieš papildomas balsas. Taigi, patikrinkime, kokie rezultatai. Atmesta. 21 kompromisinis tekstas pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 22 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 220 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai, balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Nemačiau rankos. Atmesta. Ir dabar pereikim prie 20, 222 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 221 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 223 kas už, kas prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Pradedam balsavimą. Pasitikrinkim. Balsavimą baigiam. patvirtinta dviejų balsų persvara. 224 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 225 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 226 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimtas. 227 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimtas. 228 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Trečia konstatuojama dalis. Trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patikrinkime. Pradedam balsavimą. Balsavimą baigiame. Primta. Penktas pakeitimas. Kas už? kas prieš susilaikė atmesta, šeštas už, prieš susilaikė atmesta, septintas už, prieš susilaikė priimta, aštuntas už, aštuntas už, prieš susilaikė atmestas, atsiprašau konstatuojama dalis C, pirmasis kompromisinis tekstas patvirtinta, 19 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 20 už, prieš susilaikė atmesta, 21 už, prieš susilaikė atmesta, 22 už, prieš susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. 22 pakeitimas, pradam balsuoti, baigiam balsuoti. Patvirtintas 23 už, prieš susilaikę. Atmetas 24 už, prieš susilaikę. Priimtas 25 už, prieš susilaikę. Atmestas 26 už, prieš susilaikė. Atmestas 2. 2. Tie identiški pakeitimai perėm prie 30, kas už, prieš susilaikė. Atmestas 31, kas už, kas prieš susilaikė. Primta 32 už, prieš susilaikė. Atmesta 33 už, prieš susilaikė atmestas, 24 už, prieš susilaikė priimtas, 35 už, prieš susilaikė priimtas, 36 už, prieš susilaikė atmestas, 37 kas už, kas prieš susilaikė atmestas, 38 už, prieš susilaikė atmestas. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 39 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai, pradedam balsuoti. Balsavimą baigiam. Atmestas. 41 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 43 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. Pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimtas. Ir dabar balsuosime dėl viso teksto. Pradedam balsuoti. Ar visi pabalsavo? Balsavimą baigiame. 23 už, vienas susilaikė, 4 prieš. Didžiausi sveikinimai pranešėjui Dragičiui ir taip pat dėkojame šešėliniams pranešėjams ir sekretoriatui. Norėčiau pasveikinti ir kolegą, kuris vakar antrą kartą gyvenime tapo tėčiu. Taigi dėkojame už darbą, dabar galite eiti. O dabar. Per, perikime prie mano pranešimo apie skurdą. Dėkoju be abejo šešėliniams pranešėjams. Ačiū padėjėjams ir patarėjams. Buvo parengtas iš tiesų įdomus pranešimas apie skurdą ir lyčių aspektą šios problemos. Tad mes pasirinkom taip vadinamą mainstreaming požiūrį, kadangi nusprendėme atsižvelgti į moterų vaidmenį pagal joms tenkančią kompetenciją kovojant su skurdu. Mes čia kalbame taip pat apie testinį mokymą, apie mokymosi prieinamumą. Ir taip pat kalbame labiausiai apie tai, kaip negalėjimas mokytis pirmiausia e, yra kliūtis moterims. E, taip pat matome ir tai, kad moteris susiduria su ta problema, kad yra labai išsilavinusios, bet jums sunku yra sulaukti to išsilavinimo pripažinimo. Periname prie balsavimo. 13 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmestą. 15. Už prieš susilaikė atmesta. 14 e, už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar Jill Evans pakeitimas. Ali prašė atskiro balsavimo, balsuojant dėl pirmos dalies. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už prieš susitaikė, e, sulaikė e, patvirtinta. 17 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė Atmesta. Prašau tiesiog tylos, sako pirmininkė. Nes e, labai sunku kalbėti, kaip link triukšmas 18. Kas už? Prieš susilaikė. Kas už? Kas prieš susilaikė? Atmesta. Tačiau pasitikrinkim dar. Balsuojame dėl 18 pakeitimų ir baigiame balsavimą dėl jo. Atmesta dviejų balsų persvarą. 19 pakeitimas. Alde prašo atskiro balsavimo dėl atskirų dalių. Pirmo dalis kas už, prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar keliaujame 20 pakeitimo kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 21 už, prieš susilaikė atmesta, 22 už, prieš susilaikė patvirtinta 24. Už prieš susilaikė patvirtinta 25. Už prieš susilaikė patvirtinta 26. Už prieš susilaikė patvirtinta 27. Už A, tiksliau nereikia dėl jo balsuoti, sakiau pirmininkė, labai atsiprašau, nes čia yra tik lingvistinis pakeitimas. 28. Sobudukas už prieš susilaikė Atmesta. Atskirom dalim balsavimas dėl 29. Ar norite dar pasikrinti 28 balsavimo rezultatą? Tada bals, taip ir darom, balsuom vardiniu būdu dėl 28 pakeitimo ir baigiame balsuoti. Tikriausiai buvo įvykusi klaida, sako pirmininkė. Neveikia Balsam aparatas, na. Šiaip ar taip, rezultatas yra tas pats, sakymas atmestas. 29 pakeitimas dabar. Balsuojame dėl atskirų dalių pakalaldės prašymą, kas už pirmąją, prieš susilaikė patvirtinta antroji dalis, už, prieš susilaikė patvirtinta. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 35 pakeitimas dabar, kas už, prieš susilaikė atmesta. 36 už, prieš susilaikė patvirtinta. 37 už, prieš susilaikė tikrinamės. Tikrinamės dėl 37 pakeitimo ir baigiame balsuoti. Atmesta dviejų balsų persvara. 38 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 39 už, prieš, susilaikė, atmesta. 40 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 41 už, prieš, susilaikė, atmesta. 42 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 43. Balsuojame dėl atskirų dalių apie frakcijos prašymų. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš, susilaikė, tikrinamės vardiniu būdu. Ir baigiam balsuoti. Dėl pirmosios dalies. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 45. Pakeitimas kas už? Prieš susilaikė atmesta. 46. Už? Prieš susilaikė patvirtinta. 47. Už? Prieš susilaikė, tikrinamės. Dėl 47. Ir baigiam balsuoti. Atmesta. 48 pakeitimas dėl atskirų dalių aldė prašymų. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. Antroji dalis už prieš susilaikė. Atmesta. 49 už prieš susilaikė. Atmesta. Antrasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Tikriname. Vardinių būdų. Ir baigime balsuoti. Tikriname dėl antrojo kompromiso pateiksime pirmininkė. Galbūt kažkas rankos nepakėlė, dėl to buvo taip sunku patikrinti. Patvirtinti. Dabar 50 penkiol... pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 51 už. Prieš susilaikė atmesta. 52 už. Prieš susilaikė atmesta. 53 už prieš susilaikė atmesta. 54 už, prieš susilaikė patvirtinta. 55 už, prieš susilaikė patvirtinta. 56 už, prieš susilaikė patvirtinta. 57 už, prieš susilaikė patvirtinta. 58 už, prieš susilaikė atsiprašau. Čia taip pat Alde prašė balsuoti dėl atskirų dalių. Balsuojam dėl 58 pirmos dalies už, prieš susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikė, patvirtinta. 59 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 60 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 61 už, prieš susilaikė, atmesta. 62 už, prieš susilaikė, patvirtinta 63 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 60, 65 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 66 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 67 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas pranešėjo pateiktas, kas už, prieš, susilaikė. Dabar keliaujam prie ketvirto kompromiso. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 72 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim. Vardinių būdų. Ir baigiam balsuoti dėl 72. Atmesta. 73 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 74 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 75 už prieš susilaikė patvirtinta. 76 už, prieš susilaikė patvirtinta. 77 už, prieš susilaikė patvirtinta. Konstatuojant dalis pirmas sakinimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Antras už, prieš susilaikė patvirtinta. Trys. Trečiasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Penktas už, prieš susilaikė patvirtinta. Septintas už, prieš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 Galutinis balsavimas balsuosime dėl viso nuomonės projekto. Pradedam balsuoti vardyti būdu. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. 24 kolegoms balsavus už, 4 prieš patvirtinta. Ačiū visiems, ypač šešėlinims pranešėjams už nuveiktą darbą. Ačiū, spėjome laiku užbaigti balsavimą. Allora, we interrupt 10 uh, minutes because... Dešimties minučių pertrauka, kadangi pirmininkaučios valstybės atstovai atvyks ketvirtą valandą. Tad kviečiu visus uh, būti vėl posėdžių salėje. Ačiū.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

Uh, Kągi, brangus kolegos, tęskime darbą. Tikiuosi, kad iš salės išėję kolegos sugrįž. E, galbūt šiek tiek užsitėsi jų pertrauką. Na ir, kaip žinia, balsavimai jau baigti. Balsuoti baigėme prieš prasidedant pertraukai. Na ir dabar pereisiu prie savo gimtosios kalbos, tačiau bet kuriuo atveju noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog šiandieną pas mus atvyko e, ministrė Jat Busemaker, ji yra e, švietimo, kultūros ir mokslo ministrė Niderlanduose ir ji tikrai atsakinga už daug svarbių sričių. Jau du kart prieš. E, E, prieš tai buvome susitikę, prieš keletą mėnesių vyko vienas iš bendrų susitikimų ir turiu pasakyti, kad buvo užmėgstas tikrai įdomus dialogas ir man buvo įtin įdomu e, pasiklausyti, e, ką ministrė turėjo pasakyti per tą neformalų posėdį prieš pirmininkavimo pradžią. Ten buvo pristatyti ir prioritetai. Na ir šiandien pasisakys ir ministrė Jet Busemaker, o šiek tiek vėliau išklausysime ir poną Martiną Fanreiną, jis yra valstybės sekretorius atsakingas už e, sporto klausimus. Tad galėsime šiandieną pakalbėti apie Niderlandų e, pirmininkavimo prioritetus, taip pat užduoti rūpimus klausimus. Ir džiaugiuosi, kad pirmininkaujančių Niderlandų prioritetai uh, yra artimi ir mums, ir taip pat jie yra susiję su tuo sunkiu laikotarpiu, kurį dabar išgyvena Europos Sąjunga. Tarptų prioritetų yra ir įvairios kompetencijos, taip pat pereimas prie naujos kvalifikacijos sistemos švietimo srityje. Tai yra vieni iš centrinių pirmininkavimo klausimų. Na ir mūsų komitetas nekarta pabrėžė jų svarbą. Taip pat yra rengiamas svarbus komunikatas. Tikiuosi, kad e, greitai bus parengtas tas komunikatas dėl įgūdžių ir darbo vietų. Ir mūsų nuomonė, e, tai yra pabrėžiama ir Niderlandų pirmininkavimo programoje. Na ir taip pat bus organizuojamas bendras kultūros bei kitų komitetų posėdis, nes e, aukštasis išsilavinimas yra įtin susijęs su įgūdžiais ir jų pritaikymu prie naujų darbo vietų kūrimo ir užimtumo galimybių sudarimo. Tikiuosi, kad čia dalyvaus ir e, du komisijos atstovai ir tikiuosi, kad Jie taip pat galės pristatyti savo poziciją. Dar vienas svarbus elementas įtrauktas į Niderlandų pirmininkavimo prioritetus tai yra pilietybės aspektai. Visai neseniai buvo parengtas pranešimas dėl Europos Sąjungos studijų ir jų įtraukimo į mokyklų programas. Tai yra susiję ir su tuo tarp kultūriniu bei e, tarp religiniu dialogu, kuris yra įtin svarbus Europos Sąjungoje, ypač Viduržėmio jūros regione. Svarbus klausimai yra ir kultūros paveldas, taip pat skaitmeninimas. Tikrai mūsų komitetui aktualūs klausimai ir nebejotinai ir jūs taip pat daug dėmesio skirsite šioms rytims. Nu, kalbant apie audiovizualinio sektoriaus e, teisės aktų e, patikrinimą ir peržiūrą, taip pat aktualus klausimas. Na ir nenorėčiau per daug jūsų gaišinti, tačiau tik noriu pasakyti, kad mūsų itin domina jūsų ketinimai ir jūsų tikslai ir tos prioritetinės rytis. Na ir man atrodo, kad esame tokiame taške, kai Europa arba turi e, judėti į priekį, arba susidursime su tikrai pavojinga rizika ir to poveikį pajaus ne viena ateinanti karta. Tad žodis ministrai Busmaker. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū parlamento nariams. Visų pirma, norėčiau nuoširdžiai padėkoti Jums už suteiktą galimybę atvykti šios dienos posėdį ir pasisakyti. Tikrai džiaugiuosi turėdama galimybę pristatyti pirmininkaujančių Niderlandų prioritetus. Na ir pradėsiu nuo švietimo prioritetų, o tada pereisiu prie kultūros bei žiniasklaidos sričių. Visoje Europoje mokytojai, auklėtojai, direktoriai susiduria su didžiuliais iššūkiais, rengdami jaunus žmonės šio laikiniam pasauliui ir tiems iššūkiams, kurie jų lauks ateityje. Tačiau žinome vieną svarbų dalyką. Darbo rinka bus lanksti, ji kels dar daugiau reikalavimų mūsų piliečiams ir vien žinių nepakaks. Mes gyvename tokiame pasaulyje, kuriame kasdien susidurėme su sudėtingais klausimais. Ir tokiame pasaulyje mums reikia tokių žmonių, tokių specialistų, kurie būtų ne vien tik kūrybingi ar pragmatiški, tačiau kartu būtų ir lankstus, kurie sugebėtų kritiškai analizuoti situaciją, kurie gebėtų dirbti komandoje ir kurie turėtų reikalingus socialinius bei e, pilietiškus įgūdžius. Norint pilnai dalyvauti visuomeninėje veikloje darbo rinkoje, visų pirma žmonės turi gerinti savo kognityvinius ir nekognityvinius įgūdžius. Na ir labai svarbu, kad švietimo sritis atsižvelgtų į tą poreikį ir taip pat e, atitinkamai būtų pritaikytas švietimas prie šių poreikių, nors e, švietimo sritis yra nacionalinės kompetencijos dalis, man atrodo, kad čia kyla tokių e, bendrų problemų ir nebejotinai ES gali pademonstruoti geresnius rezultatus. Visai nesnį buvo atlikta metinio augimo apžvalga e, ir ji pademonstravo, kad labai svarbu, kad politikai, politinių sprendimų prieimėjai rastų tinkamus sprendimus susijusius su tais iššūkiais, kuriuos ką tik apibūdinau. Labai svarbu, kad švietimo sritis sukurtų pakankamai geras galimybės e, žmonėms atskleisti savo talentus. Na ir pirmininkaujantis Niderlandai tikrai daug dėmesio skirs šiems klausimams, Europos semestrui, taip pat socialiniai konvergencijai, išsilavinimui ir įtraukčiai Europos Sąjungoje. Na ir praėjusią savaitę per Strasbūrę vykusią plenarinę sesiją Europos parlamentas, taip pat jūsų komitetas kalbėjo apie tarpkultūrinį dialogą ir darbo rinkoje reikalingus įgūdžius. Ministrų taryba tikrai skirs dėmesio šiems klausimams. Ir tai taip pat yra susiję ir su mūsų pirmininkaujančiųjų Niderlandų prioritetais. Švietimo prioritetai yra tokie E, iš esmės trys. Tai yra įgūdžiai, e, prevencija, e, migracija. Kalbant apie įgūdžius, taryba šioje srityje norėtų panalizuoti švietimo, darbo rinkos ir visuomenės sąryšius ir įvertinti, kaip būtų galima juos kuo geriau išnaudoti. Na ir kaip žinia, komisija paskelbė naują Europos įgūdžių darbo atvarkę ir pirmininkantis Niderlandai organizuoja dvi konferencijas šio klausimu. Pirmoji bus pavadinta įgūdžiai visam gyvenimui ir toje konferencijoje bus kalbama apie e, profesinį išsilavinimą, e, švietimą ir apie prisitaikymą prie darbo rinkos poreikių. Reikia užtikrinti, kad perėjimas iš mokymosi į darbo sritį E, būtų kiek įmanoma sklandesnės. Kalbant apie tarybos perspektyvą, švietimas ir darbo vietų kūrimas yra glaudžiai susiję dalykai susiję su nauja įgūdžių darbo tvarkė. Antroji mūsų organizuojama konferencija kalbės apie aukštąjį mokslą. Ten analizuosime, kaip svarbu ugdyti reikalingus įgūdžius e, ir pritaikyti juos prie darbo rinkos. Kalbėsime apie švietimo srities modernizavimą, taip pat įtraukios visuomenės kūrimą. Antras prioritetas, e, kurį minėjau, yra radikalizavimas. Na ir po nesuvokiamo atakų Paryžiuje labai svarbu kuo daugiau dėmesio skirti radikalizavimui. atsižvelgti į šio klausimo svarbą bei radikalizacijos pasiekmes tiek ir mūsų piliečiams, tiek ir mokytojams tai lieka aktualus klausimas. Praėjusiu metu kovo mėnesį buvo parengta speciali deklaracija, ten buvo kalbama apie mokytojų vaidmens stiprinimą, taip pat raštingumo didinimą ir Bus sudaryta galimybė keistis gerosios praktikos pavyzdžiais, taip pat pristatyti savo prioritetus ir man atrodo, kad reikėtų užtikrinti, kad valstybės narės e, po parengtos deklaracijos imtųsi reikalingų veiksmų. Na ir paskutinis iš trijų prioritetų, kurį minėjau, yra migracija. Čia Švietimo taryba taip pat nori imtis veiksmų ir kalbėti apie tai, kaip valstybės narės galėtų padėti viena kitai ir mokytis viena iš kitos, ieškant tinkamų sprendimų, integruojant migrantus ir pabėgėlius į švietimo sistemas. Tas klausimas jau buvo iškeltas, pirmininkaujant Luksemburgui, per paskutinį švietimo ministrų posėdį. Na ir atsižvelgiant į įvykius per pastarosius keletą mėnesių, tikrai, manau, būtų naudinga pasidalinti įgytą patirtimį. Taip pat labai svarbu nepamiršti dar vieno dalyko. Socialinė įtrauktis yra itin svarbus klausimas ir aš esu įsitikinusi, kad yra itin daug žmonių, daug migrantų, kurie tikrai gali prisidėti prie mūsų visuomenės, ją papildyti ir padėti pakeisti ES tinkamą linkmę. Tad tikrai, ponės ir ponai, nekantrauju dirbti kartu su jumis šių trijų prioritetinių sričių mm, įgyvendinime. Uh, Ir dabar norėčiau pereiti prie mūsų prioritetų susijusių su kultūra ir žiniasklaida pristatymą. Menas ir audiovizualinė medija e, yra tarsi mūsų atspindys, mūsų vidaus išraiška. Tačiau kartu tai sudaro galimybę mums e, pamatyti, išgirsti, sužinoti, kokie mes esame skirtingi. Na ir mūsų ES labai svarbu užtikrinti, kad visi piliečiai turėtų vienodą prieigą prie kultūrinio uh, turinio, kultūrinio paveldo. Na ir mūsų šalis šiuo atžvilgiu norėtų susikoncentruoti ties Europos kultūrinio paveldo uh, E, prieinamumo internete. Birželio pabaigoje organizuosime specialią konferenciją, ten bus kalbama apie kultūros objektų kolekcijų skaitmeninimą. Na ir taip pat pirmininkaujantis Niderlandai renks tarybos išvadas dėl kultūrinio paveldo. Apie tai bus kalbama ir švietimo ministrų taryboje gegužės 31 dieną. Europa priklauso į savo piliečiams ir Europijanai yra itin svarbus projektas, kuris apima 45 milijonus objektų iš 3000 archyvų, muziejų ir bibliotekų. Tikrai daug specialistų dirbo šiame projekte ir tuo džiaugiamės, tačiau susidurėme ir su įvairiausiais iššūkiais pavyzdžiui, su tuo, kad labai svarbu uh, užtikrinti, kad tas milžiniškas turinys uh, surinktas įgyvendinant Europianą projektą būtų prieinamas kuo platesnė auditorijai. Tikrai puikus turinys, tačiau jis turi būti plačiau panaudojamas ir prieinamas plačiau. Taip pat yra vykdoma įvairiausių bandomųjų projektų, pavyzdžiui, specialus projektas, e, kuriame renkama medžiaga apie pirmąjį pasaulinį karą. Uh, Na ir turiu pasakyti, kad e, tikrai daug įvairiausių užduočių turi Europiana projektas. Labai svarbu, kuo aktyviau įtraukti valstybės narės. Juk Europiana negali visko e, atlikti viena. Labai svarbu užtikrinti, kad intensyviau šioje veikloje dalyvautų nacionalinės organizacijos jeigu norime užtikrinti tolesnę šio projekto sėkmę. Be to, nemažiau svarbus yra ir finansavimas. Europeana projektas šiuo metu priklauso nuo metinių subsidijų, kurias skiria ES ir taip pat nuo tų savanoriškų valstybių narių indėlių. Tačiau norėtume, kad tas finansavimo modelis taptų tvaresniu ir kad tai būtų taip pat numatyta ir tarybos išvadose. Tikiuosi, kad pavyks E, švietimo ministrams gegužės 31-ąją pasiekti susitarimą šio klausimu. Taip pat džiaugiuosi, kad komisaras Oettingeris e, supranta šio klausimo svarbą ir yra tai pareiškęs viešai. Na, o šiandieną norėčiau išklausyti jūsų nuomonės e, apie Europianą, nes žinau, kad Europos parlamentas itin teigiamai žiūrėjo į šį projektą nuo pat jo pradžių ir tikiuosi, kad toks jūsų palaikymas tęsis ir artimiausius keletą metų. Taip pat, ponios ponai, norėčiau pereiti prie antrojo prioriteto, tai yra audiovizualinės žiniasklaidos ar medijos. Kokie yra mūsų Niderlandų planai šioje srityje? E, kaip žinia, taryba laukia komisijos pasiūlymo dėl e, direktyvos skirtos audiovizualinėms e, pas paslaugoms ir to pasiūlymo keitimo. Gali būti, kad jau pavasarį tas pasiūlymas bus parengtas. Taip pat e, norėtume, kad būtų surinktos diskusijos dėl įvairių klausimų, pažiūrėjau, kaip autorių teisių reforma, taip pat vidaus rinkos strategija. Kovo pradžioje pirmininkaujantį valstybę organizuos konferenciją, kurioje bus kalbama apie audiovizualinę politiką. E, konferencija bus rengiama Amsterdame ir jos rezultatai bus aptarti valstybių narių ministrų. Taip pat svarbu kalbėti apie audiovizualinio turinio keitimas tarp valstybinių mastų, taip pat e, įvairių m, vaidybinių, dokumentinių ir taip toliau filmų keitimasi. Skaitmeninė revoliucija e, sukuria naujas galimybės susijusias ne tik su žiniasklaidos priemonių naudojimu, tačiau ir su galimybę pasiekti jaunesnės kartas. Transliuotojai, e, kino prodiuseriai, e, taip pat, e, pavyzdžiui, telekomunikacijų įmonės ir taip toliau, socialinės žiniasklaidos tinklai yra suinteresuotosios šalis ir šie pasikeitimai reiškia, kad reikia galvoti apie naujas strategijas, naujas kryptis. Na, o mes, politikai, taip pat turime kritiškai pažvelgti į savo turimas politikos priemonės. Na ir Taip, negaliu prognozuoti, kaip rutuliosis darybos e, taryboje ir parlamente, tačiau kad ir kokių skirtumų iškiltų, manau, mes visi e, pripažįstame, kokia svarbi yra kultūra, kokia e, svarbi yra medijos rytis, juk tai yra ne vien tik ekonomika ar darbo vietos. Tai yra ir galimybė vienu balsu, e, vieną širdimi atstovauti laisvą demokratišką Europą. Ir aš esu įsitikinusi, kad šios mintis turėtų būti ES politikos dalimi ir turėtų nuvesti mus prie tolesnės pažangos. Tad ponios ir ponai, e, tikrai sieksiu to visomis išgalėmis. Ir dabar norėčiau apsi... džiaugiuosi turėdama galimybę keistis nuomonėmis su jumis šiandieną. Tikiuosi, kad sėkmingai bendradarbiausime per keletą artimiausių mėnesių. Ačiū, ačiū už jūsų pasisakymą. Išklausėme jūsų poziciją dėl jūsų, kaip pirmininkaučios valstybės ketinimų. Jūs paminėjote tokias temas, kurios ir mums yra vienos iš svarbiausių. Taigi, kalbame apie universitetų bendradarbiavimą, apie pilietiškumo ir pilietybės aspektus, apie švietimą. Yra ir kitų klausimų, kurie mums labai svarbus. Yra kultūra, daugia kultūriškumas, kūrybiškumas. Ir be to dar vienas naujas dalykas - skaitmeninė sfera. Mums tai irgi labai svarbu. Strasbūre praėjusios plenarinės sesijos metu mes jau priemėm kai kurios sprendimus šiuose, šiuose srityse. Kai dėl migracijos klausimo vyks klausimai susijęs su migrantų integravimu visuomenę. Taip pat buvo surenktas darbo grupės posėdis dėl radikalizmo prevencijos Norėčiau pasakyti, kad modernizavimas, kuris būtų labai įtraukus kalbant apie aukštąjį mokslą, e, e, labai svarbus aspektas. Dabar norėčiau perduoti žodį kolegoms. Trys minutės koordinatoriams bus skirtos ir dvi minutės kitiems kolegoms, kad jie galėtų pateikti klausimą. Pirmiausia, suteiksiu žodį pirmam to norėsim kolegai, o paskui matysim. Dėkoju. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį ir kad mus išdėstėte savo prioritetus. Jūs minėjote tokius dalykus, kurie ir mums kelia rūpesti, kurie yra ir mūsų dėmesio centre. Tačiau norėčiau šiek tiek detalesnės informacijos dėl tų dalykų nes čia buvo kalbama apie tas temas, kur galime koordinuoti savo veiksmus, kai kurios iš tų sričių priklauso valstybių narių kompetencijos ryčiai. Kai dėl pabėgėlių integravimo, dėl migracijos klausimų sprendimų, dėl radikalizmo prevencijos, čia pirmiausia tenka kalbėti apie naštą tenkančią valstybėms narėms. Tad norėčiau paklausti, kokių metodų ar priemonių ketinate imtis, kad paskatintumėte valstybės narės nuveikti daugiau šioje srityje. Kai kurios valstybės narės iki šiol yra šiek tiek žengusios į priekį, bet tebe lieka daug ką atlikti. Gerai, kad norima mokyti jaunimą, kovoti su nedarbu ir taip toliau ir panašiai, Ar žinote, kokių kvalifikacijų žmonių darbo rinkoje reikia labiausiai šiuo metu? Taip pat reikia nepamiršti e, pradinės kompetencijos. Mes rengėme pranešimą šiuo klausimu dėl to, kaip būtų galima mokyti apie ES mokykloje, kad e, mokiniai įgytų žinių apie ją mes šios ir vėlgi esam priklausomi nuo valstybių narių, negalim mes išdėstyti šio kurso mokykloje patys. Tiesiog e, vyksta diskusija, žinome, kad pavojų yra daug šioje srityje. Būtų apmaudu, jeigu Europa subirėtų. Tad reikėtų, kad atsirastų bendros vertybės, bendras Europos pilietybės ir pilietiškumo supratimas. O šias vertybės perdoda pirmiausia mokykla. Ir kitos mokymo įstaigos. Na, o kai dėl Europeanos, džiaugiuosi girdėdama jūs sakant, jog e, šis projektas bus remiamas ilgalaikėje perspektyvoje. Mes nuolatos bandėme pasisakyti bent jau už vidutinio laikotarpio paramą šiam projektui. Tačiau čia buvo nesutarimų su taryba. Mums buvo sakoma, kad kultūra yra valstybių narių kompetencijos rytis. Ir tuomet kilo klausimas, kokio dydžio biudžetas čia turi būti paskirtas ES lygiu. E, bus tarpinė peržiūra be abejo, viso to bus įdomu išgirsti tarybos poziciją, tad puiku, kad pirmininkaujos įvyrėmė šią, e, šią, šią, šį projektą. Dėkoju, žodis kitam kolegai. Ačiū. Dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį ir ačiū, kad pristatėte jūsų valstybės pirmininkavimo prioritetus. Nenorėčiau grįžti prie viso to, ką jūs minėjote, jūs paminėjote tikrai daug dalykų. Norėčiau grįžti prie dviejų iš jų. Jūs kalbėjote apie kultūrą ir apie žiniasklaidą, kurios be abejo tos rytis savaime yra didžiulė vertybė, tačiau E, kalbėjom apie demokratiją, kur yra labai svarbus dalykas ir kuri neturi būti laikoma preke. Nes e, tai yra vertybė, kuri siekia daug daugiau. Tad būtina šias rytis, kultūrą ir žiniasklaidą labiau sustiprinti. Norėčiau, jog pabrėžtumėte nuolatos šią poziciją Nes mes žinome, kad priklausomai nuo to, su kuo diskutuojame, kartais nutinka, kad pamirštami svarbiausi principai, svarbiausios vertybės. Kai kalbamasi su žiniasklaida, dažniau pabrėžiamas ekonominis aspektas, mažiau dėmesio skiriama demokratijai ar vertybėms. Dažnai pamirštamas tas pluralizmo aspektas. Tad norėčiau jūs skatinti labiau komunikuoti šiuo klausimu. Taip pat bus kalbama apie žiniasklaidos paslaugų direktyvos peržiūrą. Gali tai įvykti ir jūsų dar pirmininkavimo metu ir manau, kad tas aspektas tikrai labai svarbus. Privalu to nepamiršti. Galiausiai e, žiniasklaidos priemonių konvergencija. E, šį klausimą vėlgi reikia žvelgti ne tik pro ekonominę prizmę, bet taip pat ir pro demokratijos. Jūs be abejo žinote, kad daugelį pradėšimų mes sakome, kad, sakėme, kad 2010 turėtų būti Europos paveldo metai. Taip pat žinome, kad ES augimui šie visi aspektai turi didžiulę svarbą, nes, kaip žinia, e, šie aspektai labai svarbus turizmo skatinimu ir panašiai. Tačiau, kaip žinia, komisijoje nėra entuziastingai labai aptariamas šis klausimas sakoma, kad tie dalykai nedaug ką turi bendro su ekonomika ir, ir bendru augimu. Manome, kad vis tik tie klausimai valstybėms narėms kai kurioms bent jau yra svarbus, nes kai kurios šalis ruošiasi tiems metams. Taigi 2018 metai būtent ir bus tie kultūros metai ir reikėtų, kad valstybės narės E, to sprendimo laukia, reikėtų, kad taryba imtųsi pagaliau iniciatyvos ir būtų 2018 paskelbti kultūros paveldo metais. Ačiū. Tris minutės atsakyti. Dėkoju, kad suteikėte mums galimybę kalbėti, diskutuoti su jumis, dalyvauti posėdėje. Norėčiau pradėti nuo Europeanos. Be abejo, tas projektas mus domina ypatingai ir būčiau labai laiminga, jeigu galėtume rasti sprendimą e, finansuoti Europeaną iš labai aiškių šaltinių, kad būtų priimti sprendimai, kad būtų kam finansuoti šį projektą iš ES biudžeto. Turėtume labai aiškiai pasakyti, kad Europeana yra bendro intereso projektas. Ir mes turime kovoti už tai. Aš manau, kad reikėtų atlikti tarpinę daugiametės nacinės programos peržiūra. E, dar neaišku, kada tiksliai tai įvyks, bet aš manau, kad laikas yra tai daryti ir Europeanus projektą reikėtų tą peržiūrą įtraukti. Kad dėl kovos su radikalizmu vyko klausimai Europos parlamente šiuo klausimu. Tikrai labai svarbu, kad mokykloje būtų vykdomas religinis švietimas bet kad nebūtų tai grinai konfesinis mokinių mokymas. Tiesiog reikėtų, kad jie gytų žinių apie įvairias religijas. Mes supratom, atlikus studiją, kad moteris, ypač e, musulmoniškose šeimose atlieka čia e, svarbu vaidmenį. Ir nes jos daugiausia bendrauja su vaikais, tad pirmiausia, joms reikia daugiausia žinių dėl Korano interpretacijų, nes žinom, kad labai siaurai Koraną interpretuoja salafistai. Tad moteris čia gali suvaidinti labai svarbų vaidmenį, užkert e, kelią radikalizmui, pateikdamos platesnę Korano interpretavimą. Manau, kad turime rasti programų, šviesti būtent moteris, kad jos galėtų imtis šio, šio, šio žingsnio. Ar ketina ką nors šio klausimu nuveikti pirmininkautis Niderlandai? Ačiū. Dėkoju, Helga, sako pirmininkė. Kolega Diekonų, prašau. E, prieš tai dar kitas kolega turėjo klausyti, jis buvo užsirašęs eilutę anksčiau, sako pirmininkė. Dėkoju. Man tikrai labai malonu dalyvauti šios dienos posėdėje. Turiu e, tris problemas, kurias norėčiau paminėti čia. Prisimenu Lenkijos pirmininkavimą ir tuomet buvo galima galima e, pasitarnauti visai kultūros ryčiai. Ta galiu padaryti pirmininkauti valstybė. Jūs dabar irgi turite tokią galimybę. Mes žinome, kad Olandijoje išlaidos kultūrai buvo sumažintos. Ar pirmininkaujanti valstybė turi galimybę padidinti subsidijas kultūrai? Ir dar vienas klausimas, ar yra galimybė E, toliau tęsti darbą statistikos rytyje. Tai yra, ar būtų galima atlikti stebėseną visų bendrų kultūros įveikių, spektaklių ir renginių ir panašiai. Ir bendrai paėmus, Europa turi save reklamuoti, save pristatyti. Ar turite priemonių tam, kad Europa būtų labiau matoma pasauliniu mastu? Ačiū, sako pirmininkė. Dabar žodis kolegai Diakonu, prašau. Dėkoju. Pone ministrė, pirmiausia, norėčiau jums tarti keletą sveikinimų žodžių. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi tuo, kuo jūs atžvelgėt visas tas temas, kurios yra ir mūsų susirūpinimo, ir mūsų dėmesio sritis. Kalbėjom apie Europeaną, apie Europos kultūros metus. Tačiau norėčiau pasakyti dar vieną dalyką. Manau, kad jūs puikiai konstatavote, kad norint kovoti su radikalizmu ir tuo, ką tai reiškia emigracijai, integravimui, vis, svarbus yra ir ginklai, ir, ir, ir kiti dalykai, tačiau labiausiai su radikalizmu galim kovoti propaguodami europinės vertybės. E, ar yra numatyta priemonių kokiu nors šiai sričiai? Ačiū. Puiku, sutilpoti vieną minutę, sako pirmininkė. Kolega Evans, prašau. Dėkoju už pristatymą. Labai džiugu, kad pabrėžėte švietimo svarbą. Tai labai svarbu ir siekiant lyčių pusiausvyros ir kovojant su skurdu. Tačiau norėčiau pateikti vieną pastabą. Tai yra žmonių aktualių aktyvus įsitraukimas, pilietinės visuomenės įsitraukimas. Tam, kad pasiektume žmonės, mes turime šnekėti jų kalbą. Aš atstovauju Velsui, mes esame dvi kalbė bendruomenė, turime mažumų kultūrų ir mažumų kalbų, taigi turime padėti ir mažumų bendruomenėms ir visame šitame Europos iššūkių kontekste šis aspektas yra labai svarbus ir norėčiau, kad plačiau pakomentuotumėte, kaip su tuo dorositės. Dėkuoju. Prašau, kolegė. Dėkoju, kad paminėjote tarp kultūrinį dialogą. Aš pati rengiau ataskaitą, pranešimą, kuris buvo patvirtintas praėjusią savaitę. Aš tik norėjau pabrėžti, kad aš labai teigiamai vertinu jaunimą ir jų indėlį mūsų visuomeniai. Jaunimas nedega neapykantą, jie žino, kaip reikia tinkamai gyventi. E, šia, Šiaurės Anglijoje veikia jaunimo, tarsi toks forumas jaunimo parlamentas, jie vykdo kampaniją susijusią su švietimu ir jų ta kampanija vadinasi ne, neturi nekesti, vykdo formalų ir neformalų švietimą ir tai yra puikia platforma ir mums įsitraukti, nes tas jaunimas yra iš skirtingų etninių šeimų Taip pat e, e, kalbam apie tai, kad nereikėtų kurstyti neapykantos kitataučiams, neįgaliesiems, e, kitos seksualinės orientacijos žmonėms ir taip toliau. Ponas Hemenes Barbat. Aš norėčiau padėkoti Niderlandų ministrei e, už Europeanos projekto pristatymą. Man šis e, projektas atrodo labai svarbus, nes jis skatina Europos identitetą, tapatybę. Taigi man kilo klausimas, kaip mes pavaizduojame e, skirtingas Europos, e, kaip mes, kaip mes galėtume pristatyti tos kultūrinius skirtumus ir mūsų kultūrinės vertybės. Tai taip pat glaudžiai susiję su migracija. Kolega, prašau. Dėkoju, ponė ministrė. Žinau, kad Niderlandų švietimo sistema yra labai įdomi, labai inovatyvi ir labai įtrauki. Taigi tikiuosi, kad pirmininkaujant e, Niderlandams labai daug dėmesio bus skiriama švietimui. Jūs pati kalbėjote apie tam tikrus aspektus, į kuriuos kreipsite daugiausia dėmesio, tačiau taip pat norėčiau pasiteirauti, kokiomis temomis bus rengiamos konferencijos, kaip, kokios kontroversiškos temos bus pateikiamos, kaip kalbėsite apie migraciją, apie radikalizaciją ir taip toliau. Juk e, sudėtinga prašyti valstybių narių, kad jos kreiptų daugiau dėmesio šias rytis, bet norėčiau paprašyti jūsų kreipti daugiau dėmesio į šias rytis rytis ir taip pat dėl europejanos. Čekijos kultūros ministras tikrai jūs parems šimtų procentų, taigi galite tikėtis visiškos Čekijos paramos. Tas e, kultūros paveldo skaitmeninimas tikrai yra puikus projektas, jį reikia viešinti. Dėkuoju. Ponas Kosta, dėkoju ministre už išsakytas mintis. Man labai patiko jūsų tikslai. Jūs pabrėžėte, kad labai svarbu įtrauki visuomenė. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia gerinti švietimo sistemą, taip pat kalbėjote apie tai, kad imigrantai ne tik turėtų adaptuotis, bet turėtų išmokti tapti visuomenės dalimi ir prisidėti prie visuomenės. Taigi, visų pirma, Europoje yra labai daug socialinės neligybės. Ar manote, kad per šešis mėnesius, kai pirmininkausite, bus įmanoma kreipti šiai sričiai kiek daugiau dėmesio? siekiant, e, kad švietimas prisidėtų prie tos neligybės mažinimo. Švietimo procese dažnai yra pabrėžiama, kad žmonės susijusia su tam tikrais trūkumais, kad esi tam tikrų trūkumų, kad e, kalbama apie tai, kad e, žmonės yra iš skirtingų aplinkų, taigi kaip, kaip daugiau galima tą e, švietimą pagerinti. Kalbėtoje išsijungia mikrofoną. Eurostatas dažn, Eurostato išvadose dažnai teigiama, kad išsilavinimas taip pat labai svarbu ir vyresniems virš 60 metų žmonėms. Pirmininkė, ministrė, keli, kelios pastabos. Visų pirma, kalbėjote apie keletą konferencijų. Visų pirma, viena apie aukštą įsilavinimą ir mokymą, o kiti apie gebėjimų ūkdymą. Labai džiaugiuosi, kad tos konferencijos bus rengiamos, nes e, visiems žinoma, kad labai reikia dalintis gerosiomis praktikomis šiuose srityse. Antra vertus, čia taip pat svarbu pakalbėti apie socialinę įtraukti. Jūs minėjote ir socialinį ir tarp kultūrinį dialogą. Labai svarbus tos sąsojos su tarp kultūrinių, labai svarbus sąsojų tarp kultūrinio dialogo su Europiana. Išsakomos juk skirtingos pozicijos, tačiau jos yra kažkaip susijusios, tad pritarčiau kolegoms, kad labai svarbu išsiaiškinti, kaip galime naudoti priemonės, kurias turime, kad ir pasinaudoti tom priemonėm e, siekiant tikslų. Petra taip pat paminėjo e, 2018 metus, kurie bus paskelbti kultūros metais taryba tikrai daug prisidės prie šių metų rengimo ir norėčiau išgirsti, kokie, kokie bus komisijos darbai. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ministrė. Labai dažnai rengiamos kampanijos. E, e, minėjot vieną iš tų programų, pavyzdžiui, mokymosi apie Europos Sąjungą mokyklose. Ar kalbama apie referendumus, kalbam apie tai, kad žiniasklaida turėtų daugiau pateikti informacijos apie Europos Sąjungą. Kokia jūsų nuomonė šiais klausimais? Ha. Kolega, minutė jums. Dėkoju. Džiaugiuosi tuo, jog ministrė kalbėjo trumpai, tačiau labai išsamei tuo pat metu. Esu įsitikinęs, kad pirmininkaujančios valstybės valia gal kartais ir neatsitiks realybės, nes kultūros komiteto siekiai ir mūsų pirmininkės siekiai bei komisijos siekiai nėra tokie patys. Komisijoje nejaučiama kultūros vertės ne taip, kaip kalbate jūs, ponė pirmininkė. Jūs teisingai paminėjote intelektinės nuosavybės klausimą, kuris šiandien yra nesprendžiamas. Ar turite šio klausimo asmeninę kokią nors nuomonę? Nesakėte, kad birželį, liepą, rugsėjį, ko gero pasirodys koks nors vienas ar kitas teisės aktas, kur bus kalbama apie tai. Kitas klausimas. Tos programos, kurios sulaukė sėkmės, pavyzdžiui, Erasmus programa šitos programos dabar susiduria su įvairiais sunkumais. Ar ketinat imtis priemonių, kad tų programų gyvenimas palengvėtų? Pirmininkė, ačiū visiems kolegoms. Dabar suteiksime galimybę atsakyti, kaip matote, jūsų siūlymai mus domina ypatingai. Tad štai, žodis jums. Kadangi klausimų sulaukite tikrai daug, gal ne visus ir galėsite atsakyti, bet Galbūt galėsite tos klausimus sugrupuoti. Jūsų kolega jau atvyko, laiko turime nebedaug, bet tikimės, kad ko gero per dešimt minučių spėsite. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, iš tikrųjų, klausimų buvo užduota labai daug. Pabandysiu juos sugrupuoti. Pabandysiu bent jau atsakyti į maksimumą man užduotų klausimų. Daug kas minėjo e, švietimą, mokymą. Šis rytis be abejo yra tas rytis, kurią būtina puoselėti, kad jaunimas auktų solidarumo dvasia. Tai yra labai svarbu ES ateičiai. Tai svarbu kovojant su socialinė neligybė. Be kita ko yra tokių politikų, kurios buvo įdėktos būtent tokiam tikslui. Education and Training Monitor buvo, tai, tai yra viena iš priemonių taryboje. Mes e, čia pasiūsime labai aiškę žinę. Stengsimės šią priemonę derinti su Europos semestru. Kai dėl kultūros metų Manau, kad galime pasakyti ir parodyti, kad Europa siekia daugiau negu tik pramonės politika, kaip minėjo e, klaususi deputatė. Turime kalbėti ir apie mūsų vertybės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad socialinis dialogas yra tas dalykas, kurio turi būti laikomasi. Manau, kad politikos e, e, asmenys čia turi nuveikti didžiausią darbą. Be abejo, turime imtis atsakomybės kaip politinių sprendimų prieimėjai tam, kad tas dialogas vyks, vyktų. Manau, kad Erasmus Plus yra puikia priemonė tam, kad būtų skatinamas tarp kultūriškumas, kad būtų skatinamas socialinis dialogas, tam, kad būtų galima jaunimą e, jaunimas supažininti su tuo, kas domina kitus, kas jiems rūpi, Taip pat jaunimui to būdu galima parodyti, kad jie gali pasimokyti iš kitų patirties kitose šalyse. Būtent dėl to ir siūlome keletą iniciatyvų. Pone Fajon klausė, ar yra priemonių e, tiems tikslams pasiekti. Na, tai yra puikus klausimas. Aš kalbėjau apie Erasmus, tačiau turime ne tik šią priemonę. Turime taip pat ir atvirai koordinavimo metodą, kuris leidžia atlikti visą eilę koordinavimo darbų šios rytyje. E, peržiūrėtas buvo ir atinkamas dokumentas, kuris e, veiks iki 2020 metų. Taryboje turime taip pat galimybę pasiūsti politinius impulsus, kurie nėra saistantis, tačiau valstybės, kurios prisima įsipareigojimus, tą daro labai rimtai. Visą tai sakau, reaguodama į kitą pasisakymą. Be abejo, reikia, kad taryboje mes turėtume drąsos e, vykdyti diskusijas, net jeigu jos labai sunkios. Daug kas iš jūsų minėjo tokius iššūkius, kuriuos mums kelia, pažiūrėjau, radikalizavimas. Aš manau, kad viena iš svarbiausių užduočių tenkančių visiems mokytojams, dėstytojams, bet taip pat ir politikams ir tarybos nariams yra kalbėti, kalbėti vieniems su kitais net ir sunkiausiomis temomis. Ir galiu užtikrinti, kad tai bus ir daroma. Na, o dabar kova su neligybė. Apie tai šiek tiek užsiminiau. Buvo kalbama apie įtraukti, apie pozityvų požiūrį iš šios problemos sprendimą. Galėčiau pasakyti, kad kai aš diskutuoju su jaunimu, aš taip pat stengiuosi kalbėti pozityviai. Esu atsakinga už švietimą, bet kita ko Tad man tenka privilegija susitikti dažnai su jaunais žmonėmis, su jaunais idealistais, kurie turi puikių minčių. Ir noriu jiems kažka, kaž, visą laiką nuolatos pasakyti, kad Europa gali daug ką pasiūlyti. Tik reikėtų, kad jie būtų aktyvūs. Tačiau noriu pasakyti, kad tai yra ta tema, kuri vėl atsiras ant tarybos darbų stalo. Tačiau tikrai sunkių temų vengti neketiname. Galiu pasakyti, kad apie kovą su radikalizmu bus diskutuojama taryboje. Pone Trupel kalbėjo apie moterų vaidmenį e, šios veiklos rytį. E, ir jūs esate teisi. Manau, kad geros praktikos pavyzdžių e, dar bus galima surinkti ir daugiau. Ir tie, tie, tie visi pavyzdžiai pasitarnaus kaip įkvėpimo šaltinis. Galėsime visiems supasakoti apie gerąją praktiką šioje srityje. Norėčiau pridurti, kad bendradarbiauju su savo kolega ponu Van Rein, su kuriuo netrukus susitiksite. Jis yra atsakingas už jaunimo politiką. Be abejo, aš labiau dirbu švietimo klausimais ir pareiškimą darau kaip ministrė atsakinga už švietimą, tačiau yra tokių sričių, kurios apima daugiau negu tik grinai švietimo klausimai. Pagalba jaunimui, E, ir visai lė kitų dalykų, kurie, kurie liečia jaunimą ir dėl to tenka bendradarbiauti su kolegomis. Taip pat pritariu ir ponui Diekonų. Švietimas kovojant su radikalizmu yra labai svarbus dalykas, tačiau vien švietimo dėja neužteks. Mes taip pat negalime pasakyti, kad visas socialinės problemas užteks tik perkelti vien ant mokytojų, dėstytojų pečių. Ne, to neužteks. Be abejo, reikės laikytis e, nacionalinių kompetencijų ribų, tačiau reikės e, išanalizuoti įvairiausią patirtį e, apie švietimo patirtį atskirose valstybėse narėse. Turim taip pat švietimo dalykus jungti su jaunimo politika, su saugumo įvairiais aspektais, turėsime susisiekti su religinėmis bendruomenėmis, su policijos e, atstovais. Vis, vis, visa tai turi būti įtraukta į bendrą dialogą. Visa tai reiškia, kad turėsime daug darbo. Kreipiuosi ir į kitą e, deputatę uždavusią klausimą. Turime pripažinti kultūros skirtybės, tačiau kartu turime apie tai diskutuoti, apie tas skirtybės diskutuoti, kad galėtume rasti bendras vertybės ir kad galėtume kalbėti apie integraciją ir tarpkultūriškumą. Pone Jimenez klausė apie e, migracijos rautus. Čia vėl galiu tik pakartoti dar kartą, kad sunkiausių temų mes nevengsime. Be abejo, tie migracijos rautai gali būti tam tikros įtampos šaltinis. Tačiau tuo pat metu galbūt tai padės labiau įvertinti įvairių tarpkultūrinių procesų vyksmą. Kaip ten bebūtų būtina, kad socialiniai kontaktai tarp pabėgėlių ir vietos žmonių stiprėtų. Na ir vėl grįžtų prie tarpkultūrinio dialogo, kuris jau ilgą laiką yra tarybos prioritetas ir kultūros programos prioritetas laikotarpiu nuo 2015-2018 metų. Sulaukiau ir kitų klausimų dėl kultūros. Ponas Morgano klausė. Dėl Europos kultūros paveldo metų Galėčiau dėl Niderlandų vaidmens pasakyti štai ką. Lapkritį taryba paprašė komisijos pateikti siūlymą, kad būtų skelbiami Europos kultūros paveldo metai. Jeigu neklystų, Europos komisija pirmiausia įvertins bendrus europinius metus, bus stengiamas vertinti, ar tie metai turi kokią nors pridėtinę vertę. Jeigu atsakymas bus taip, tai manau, kad kultūros paveldo metai yra puikia tema tam tikriems metams ir e, pirmininkaujantis Niderlandai sieks, kad tokie metai būtų paskelbti. Europena. Iš tikrųjų džiugu girdėti, kad nemažai jūsų pabrėžė šio projekto svarbą. Ačiū už tai, ką ponia Šodrova pasakė apie Čekijos vyriausybės indėlį į šį projektą. Aš nekartą apie Europeną esu diskutavusi su pačiais įvairiausiais suinteresuotais asmenimis ir daugelis kolegų sutinka su manim. Jie sako, kad iš tikrųjų yra laikas, kad įvyktų reikiami pokyčiai Europenos rytį, nes priešingų atveju prarasime tai, ką turim šiandien. Ačiū Jums už paskatinimo žodžius ir taip pat e, žvelgiu po netrupel į poną Sodrojevskį. Tikiuosi, kad neišraipau jo pavardės, sako kalbėtoja esate teisūs, kalbėdami apie Europeanos finansavimo svarbą. Be abejo, tą bus galima padaryti, tinkamą finansavimą užtikrinti tik bendromis pastagomis tarp ES ir valstybių narių. Tačiau stengsiuosi, kad mūsų pirmininkavimo metu būtų priimti reikiami sprendimai šioje srityje. Norėčiau pridurti, kad labai E, vertinu tą idėją, kad Europ, apie Europeną turi būti kalbama daug plačiau. Reikėtų, kad ES piliečiai tai laikytų savų projektų. Vyksta bandomieji projektai, kurie yra skirti pirmojo pasaulinio karo temai. Ir tai galėtų pasitarnauti kaip galėtų pasitarnauti pavyzdžių, kaip plėtoti Europenos projektą ateityje. Kai dėl Niderlandų kultūros programos Turime tam tikrą kultūros programą ir Briuselyje, ir Amsterdame, ir kitose sostinėse. Turime Europos pastatą Amsterdame, kur vyks e, visai lė konferencijų. Tai yra pastatas, kurį pastatė e, Niderlandų architektai, ten yra daug mūsų šalies menininkų darbų, kviečiu visus jūs apsilankyti ten, kad galėtumėte pamatyti E, tai, ką Niderlandai kultūros rytį gali pasiūlyti. Na taip, teko e, pasaraisiais metais labai taupyti lėšas, tačiau dar turime kultūros paveldo, nes palaikome dialogą, palaikome reikiamus kontaktus tiek nacionalinių lygmenių, tiek tarptautinių. Mums su požiūriu tai yra labai svarbu. Tiek, ponia pirmininkė, galėčiau pasakyti. Tikiuosi, kad atsakiau į didžiumą man užduotų klausimų. Suprantu, kad į visus klausimus neatsakiau, tačiau taip pat suprantame visi, kad šis susitikimas yra tik mūsų bendradarbiavimo pradžia, kuris tęsi šešis mėnesius. Suprantu, kad švietimas ir kultūra vaidina esminį vaidmenį siekiant išsaugoti ES vertybės. E, apie kurias daugelis iš jūsų šiandien kalbėjo. Galbūt kultūra yra dar svarbesnė negu kai kurios kitos temos, nes būtent kultūros lygmenių galima parodyti tai, kas yra bendriausia mums visiems. Ačiū visiems už pasisakymus. E, už jūsų pastabas būtinai atsižvelgsiu, siekdama dar labiau patobulinti tas įvairias temas kuriomis kalbėsime taryboje ir neformalių sustikimų metu. Ačiū. Thank you so much. Grazie. Thank you so much, uh, dear minister, for... Ačiū labai gerbiamai ministrai už pasisakymą ir už atsakymus į klausimus ir taip pat už tuos įsipareigojimus, kurie yra itin svarbus. Manau, kad tai yra susiję su tais e, pasiūlymais, tais prioritetais, kurie svarbus ir mūsų kultūros komitetui. Na ir vienas nedidelis klausimas, tai yra e, radikalizmo prevencija. Parlamente buvo priimtas svarbus pranešimas susijęs su tuo, kad pabėgėlių vaikai turi turėti teisę į švietimą, turiuomenėje tuos vaikus, kurie gyvena pabėgėlių stovyklose yra 3 milijonų finansavimas skirtas komisijos numatytas, tačiau norime, kad būtų jis padvigubintas ir kad būtų numatyti minimalus prieimimo standartai valstybėse narėse ir kad būtų sukurtas tam tikras švietimo koridorius, jeigu galima tai pasakyti, nes nemažai jaunų žmonių susiduria su sunkumais, norėdami patekti į universitetus nes jie gyvena e, karinio konflikto šalise, tačiau jie nori turėti galimybę mokytis ES universitetuose ir man atrodo, kad mes turime atverti tas duris jiems, sudaryti tokias galimybės, taip pat sudaryti galimybės mokytis nuotoliniu būdu. Na ir e, būtų taip pat įdomu, jeigu pirmininkaujantis Niderlandai ir taryba taip pat e, pasidalintų savo nuomonę šiais klausimais jos pasigilintų. Ir taip pat e, prašau jūsų paramos projektui susijusiam su kultūros paveldu. 18 metais tikiuosi, kad pirmininkantis Niderlandai prisidės prie šio projekto populiarinimo. Ir jeigu nesimsime veiksmų nedelsant, tiesiog gali būti per vėlu, Man atrodo, kad visi suvokia, kokia svarbi ta kultūrinė ES dimencija. Ačiū Jums už Jūsų apsilankymą, laukiame tolesnių susitikimų. Pabandysiu atsakyti Jūsų klausimą susijusiu su radikalizmo prevencija. Turiu pasakyti, kad aš tikrai e, noriu susipažinti su jūsų komiteto turima informacija ir pažiūrėti, kaip būtų galima ją panaudoti mūsų suplanuotose žingsniuose taip pat yra organizuojama konferencija ir neformalus susitikimas internetu pavadinta atviras švietimas. Ir ten daugiausia bus kalbama apie aukštą įsilavinimą, tačiau manau, taip pat čia būtų galima paminėti, pavyzdžiui, ir mokymas visą gyvenimą, vyresnių žmonių studijas, apie kurias kalbėjo Ponas Kosta taip pat, manau, būtų galima įtraukti ir migrantų, pabėgėlių švietimo klausimus. Tai tikrai puikiai suprantame šių klausimų svarbą ir nebejotinai skirsime jiems dėmesio. Ačiū, ačiū už jūsų apsilankymą. O dabar norėčiau kreiptis į sveikatos už, į valstybės sekretorių atsakingą už sveikatos apsaugą, socialinę gerovę ir sportą Martiną van Rainą ir tikiuosi, kad um, galėsite pristatyti savo parengtą pranešimą. And so, dear colleague, we have also only half an hour. Kągi kolegos, liko vos vienas pusvalandis ir dar laukia tikrai įdomias diskusijos. Diskutuosime apie sportą ir tikiuosi, kad jūs tikrai domina e, ši įdomi tema. Na ir jeigu neprieštarausite, pereisiu prie gimtosios kalbos, prie italų. Tik noriu pasakyti, kad pas mus atvyko uh, E, sveikatos, socialinės gerovės ir sporto sekretorius Martinas Van Reinas. Ir tikrai labai svarbios visos trys rytis, jos yra susijusios tarpusavyje ir žinau, kad pirmininkaujantis Niderlandai jau suplanavo daug įvairių ir svarbių renginių, pavyzdžiui, Hagoje kovo mėnesį tačiau gaila, kad jie dubliuojasi su plenarinė sesija Strasbūre ir negalėsime ten dalyvauti, nes tikrai e, Strasbūro sesija, sesija mums yra įtin svarbi ir privalome joje dalyvauti, tačiau bet kuriuo atveju seksime tai, kas ten vyks ir mes manome, kad e, sportas, e, švietimas šioje srityje yra susijęs su gyvenimo būdu, taip pat su uh, sveikatos problemų prevenciją, tad būtų įdomu išklausyti, ką pirmininkantis Niderlandai ketina nuveikti sporto srityje ir galbūt pakalbėsite apie tai, kaip sporto renginiai taip pat gali sudaryti, sukurti naujas galimybės. Ir taip pat Kalbėsime apie tai, kaip sportas gali prisidėti prie žmonių gerovės. Tai tikrai sporto renginiai yra svarbus. Svarbu, kad jie būtų tinkamai organizuojami ir taip pat žmogaus teisų komisaras yra iškėlęs klausimą e, dėl e, didelių sporto renginių vietų parinkimo. Na ir nedelsdama suteikiu žodį ponui Martinui Van Rein. Ačiū, kad atvykote pas mus. Jums yra skirta 10 minučių pristatymo, tada galima dar atsakyti į pateiktus klausimus. Ačiū gerbiama pirmininkė, ačiū gerbiamiems komiteto nariams, ačiū, kad pakvietėte mane į šios dienos posėdį ir suteikėte galimybę pakalbėti apie e, prioritetus ir darbo tvarkę jaunimo bei sporto srityje Nyderlandų pirmininkavimo metu. Na ir šiandieną jau buvo kalbėta apie e, lapkričio mėnesį Paryžiuje įvykusias atakas, kurios vyko vos dešimt mėnesių po Charlie Hebdo užpolimo ir Patys matome, kokia situacija yra susidariusi Briuselėje, Europos demokratijos centre. Manau, kad mums visiems kelia nerima ISIS iškilimas ir taip pat E, ekstremizmo augimas, jis prieartėjo prie mūsų ir kelia grėsmę mūsų gyvenimui. Akivaizdu, kad turime daryti viską, kas įmanoma, kad kovotume su šiomis problemomis. Reikia priemonių ir europinių mastų, taip pat reikia ilgalaikio sprendimo ir man atrodo, kad praktinis žodis šiuo atveju yra prevencija. Taip pat reikia, kad E, būtų saugumas, teisingumas, kad būtų užkirstas kelias atakoms, taip pat reikia e, užkirsti kelią radikaliam ekstremizmui ir radikalizacijai. Na ir tas radikalizmas ar e, smurtinio ekstremizmo prevencija yra aktualūs klausimai mums visiems. Ir Pastarojo meto įvykiai demonstruoja, kad labai svarbu, jog valstybės narės geriau bendradarbiautų tarpusvėje, kalbant ne tiek apie saugumo politiką, keitimas informaciją, saugumo ir teisingumo srityje, tačiau ir kalbant apie e, dėmesį skirimą jauniems asmenims, nes būtent e, jauno amžiaus grupėse dažniausiai prasideda radikalizacija. E, Na ir pirmininkantis Niderlandai norėtų kalbėti apie tai, kaip labai svarbu įtraukti jaunus žmonės, skirti jiems reikalingą dėmesį. Juk radikalizavimas e, lemia tą smurtinį ekstremizmą ir tai yra problema aktualiai įvairiems e, kultūriniams e, ir nacionaliniams sluoksniams. Tad prevencija šioje srityje yra labai svarbi ir tai yra minima ir bendroje komisijos bei tarybos ataskaitoje, kurioje kalbama apie atnaujintą bendradarbiavimą ES mastų jaunimo srityje. Reikia tarp sektorinio požiūrio ir man atrodo, kad ponė Klinton kalbėjo apie tai, kad vaikai auga bendruomenėje, mokosi iš jos ir galbūt būtent bendruomenė e, gali padėti užkirsti kelią tam smurtiniam ekstremizmui bei radikalizmui ir labai svarbu, kad jauni žmonės laikytų save tos bendruomenės, bendrijos dalimi. Pirmininkaujant Luksemburgui buvo kalbama apie jaunimo svarbą, taip pat jaunimo darbo svarbą siekiant mūsų bendrų tikslų. Tai padeda jauniems žmonėms sukurti ryšius ir taip pat Manome, kad jaunimo darbas, sportas, savanoriškas darbas, kultūrinė veikla yra svarbios priemonės, kurios gali padėti pasiekti jaunus žmonės. Ja, jaunimo sektoriaus specialiasios priemonės gali padėti pasiekti tuos žmonės, kuriuos apskritai sudėtinga surasti. Čia reikia panaudoti ir internetinės priemonės internetinį turinį, labai svarbu, kad su jaunimu dirbantis e, žmonės būtų pastebimi, kad apie juos žinotų bendruomenės, jaunimas ir kad jie sugebėtų užmėgsti ryšius su jaunimu. Na ir kai tokie darbuotojai užmesga ryšį su jaunimu, jie gali padėti e, žengti jiems savo identiteto kūrimo keliu, nes tai yra labai svarbus dalykas, kalbant apie e, radikalizmo prevenciją. Labai svarbu, kad jauni žmonės netaptų pažeidžiamais ir nepersismeltų tomis radikaliomis idėjomis. Labai svarbu bendradarbiauti mokykloms, bažnyčiams, mečetėms, šeimoms e, ir visiems siekti bendrų tikslų. Kartu su e, kolege Višmek ir su kuria ką tik diskutavote, kalbėjome apie tai, kaip labai svarbu, kad labai svarbus yra tas tarpsektorinis požiūris, taip pat švietimo, socialinės politikos apjungimas ir bendros vizijos sukūrimas kovojant su šią problemą. Ir Niderlandų pirmininkavimo metu norėtume e, ieškoti galimybių keistis gerosios praktikos pavyzdžiais ir parengti deklaraciją dėl pilietinių vertybių skatinimo, taip pat e, remtis specialią deklaraciją, kuri buvo pasirašyta praėjusiu metu kovo 17 dieną. Toje deklaracijoje yra kalbama apie tai, kaip svarbu yra bendradarbiavimas ES mastu, kad būtų skatinamas jaunų asmenų švietimas ir įtrauktis. Ir tikrai žinau, kad yra daug gerosios praktikos pavyzdžių valstybėse narėse, kuriais būtų galima keistis. Man atrodo, kad kyla grėsmė ES ateičiai, visi tai suprantame ir visi norime dėl to kovoti. Be abejo, e, smurtinio ekstremizmo prevencija reikalauja dar daugiau, tai yra švietimo, e, socialinės politikos sujungimo ir tikrai nekantraujame dirbti kartu su jumis, su kitomis interesuotomis šalimis ir siekti pažangos kovojant su ekstremizmu. Pirminkaujantį valstybę e, tikrai skiria didžiulį prioritetą jaunų asmenų e, radikalizavimui. Ir taip pat tikimės, kad gegužės mėnesį e, šiemet pavyks patvirtinti su šiais klausimais susijusias išvadas e, jaunimo sporto ir kultūros reikalų ministrų taryboje. Taip pat kalbėsime apie psichikos sveikatos klausimus ir uh, E, susijusi pagalba, kuri yra aktuali jaunimui. Dabar dėl struktūrinio dialogo. Labai svarbu, kad jauni žmonės pasijustų esantis bendruomenės dalimi. Ir tai yra svarbu visiems jauniems žmonėms. Tad labai svarbu, kad politikos kuriejai užmėgstų glaudų ryšį su jaunimu. Pirminkantis Niderlandai mano, kad toks struktūrinis dialogas yra e, labai svarbus e, sudalyvavimo susijęs procesas, padedantis užmėgti ryšį su jaunimu ir padedantis geriau suvokti realią jų gyvenimo situaciją ir ES pirminkančių valstybių e, trejetą, tai yra Niderlandų, Slovakijos ir Maltos bendras darbas, kuris tęsis iki 17 metų, birželio 30 dienos yra įtin svarbus. Bendra tema, e, apibrėžianti mūsų bendrą darbą, yra galimybių jauniems žmonėms suteikimas, e, kad jie būtų pasirengę gyvenimui ir gyvenimui visuomenėje. Ir per tos 18 mėnesių ši tema bus aptariama E, e, įvairių struktūrinių dialogų metu ir taip pat ES jaunimo konferencijose. Ir pagrindinis renginys yra ES jaunimo konferencija, kuri organizuojama balandžio 5-7 dienomis Amsterdame. Dabar pereisiu prie sporto temos. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie Tai yra sustarimas dėl um, rungtynių rezultato. Turiu pasakyti, kad dėja valstybės narės nepasiekė sustarimo dėl komisijos pateiktų e, pasiūlymų, e, pirmininkavant Latvijai ir Luksemburgui, nepaisant to, kad buvo įdėta itin daug pastangų. Na ir mes bandysime pažiūrėti, ką toliau būtų galima nuveikti šioje srityje. Niderlandai ketina surenkti susitikimą su Europos taryba ir susijusiamis valstybėmis narėmis, kad būtų e, galima pakalbėti apie ES prisijungimą prie šios konvencijos. Na ir kalbant apie sporto darbo planą nuo 14-17 metų ir e, būtinybę apsaugoti sporto sritį nuo e, neigiamos įtakos, pirmininkautis Niderlandai taip pat daug kalbės apie sporto srities apsaugojimą. Kaip žinia, sportas yra susijęs su tokiamis svarbiamis vertybėmis kaip e, e, geras pasirodymas, taip pat didžiavimas į savo rezultatais, e, taip pat teigiama įtaka sveikatai. E, Tad skaidrumas ir gera valdysena yra svarbus e, instrumentai, svarbės priemonės susijusios su sporto srities reklamavimu. Na ir džiaugiuosi, kad Tomas Bachas, kuris tapo Tarptinio olimpinio komiteto pirmininku, atnešė naujų vėjų į šią organizaciją Ir olimpinė darbo tvarkė numatyta 20 metams yra tikrai naujas posūkis. Ten yra kalbama apie vertybės ir principus, kurie yra svarbus mūsų demokratinėse šalise. Na ir mes tikime, kad toks bendras ES požiūris, e, skatinant skaidrumą, geros valdysenos principus ir kitus svarbius principus sporto srityje, yra susijęs su visais sporto renginiais. Manau, kad čia reikėtų įtraukti ir nacionalinės bei vietos valdžios institucijas, tarptautinės nacionalinės sportos federacijas ir kitas suinteresuotas šalis. Na ir pirmininkaujantis Niderlandai ketina parengti specialų politinį pranešimą sporto klausimais. Ketiname e, intensyviai dirbti e, su sportos lyties atstovais ir Kalbėsime apie geros valdysenos principus ir apie ekonominę sporto vertę. Ir tikiuosi, kad taip pat prisidėsime prie tarybos išvadų rengimo. Na ir dopingas yra dar viena didžiulė grėsmė sporto sričiai. Per pasarosius keletą metų kilo daug didžiulių skandalų tiek ir lengvosios atletikos, e, dviračių sporto sritise. Labai svarbu, kad ES aiškiai pasakytų savo nuomonę šiuo klausimu ir pirmininkantis Niderlandai parengs koordinuotą ES poziciją mm, e, e, prieš vadą posėdį ir taip pat ES pozicija bus pristatyta e, vadą valdybos sustikime gegužės mėnesį šiemet. Ir labai svarbu užtikrinti, kad vada e, ir naujasis ES reglamentas susijęs su domenos apsauga netaps kliūtimi e, atliekant veiklą kovoje su dopingu. Taip pat pirmininkatis Niderlandai ketina organizuoti specialią konferenciją skirtą kovai su dopingo vartojimu. Taip pat kovo mėnesį bus organizuojamas specialus sporto forumas Hagoje, jį organizuoja Europos komisija ir komisija pažadėjo, kad bus pakviesti ir Europos parlamento nariai, tad norėjau priminti Jums apie šį renginį. Be to, kovo 10-11 dieną po ES sporto forumo e, sporto generalinis direktoratas e, renks savo susitikimą, taip pat sporto e, e taryba E, yra suplanuota gegužės 31 dieną Briuselėje, taip pat bus organizuojama e, kovos su dopingu konferencija Amsterdame, birželio 15 dieną. Tad norėčiau baigti pasakydama štai ką. Sportas tikrai yra smagus dalykas, jeigu žaidžiama sąžiningai, tai yra taikoma ir sportininkams, ir treneriams, tačiau e, tai taip pat apima ir įvairias sporto organizacijas, valdytojus ir taip toliau. Skaidrumas, geros valdysenos principai, manau, gali sugražinti sportui jo pagrindinės funkcijas e, ir užtikrinti, kad į sportą džiaugtųsi tiek ir asmenės, tiek ir visuomenė. Ačiū, ačiū už Jūsų pristatymą, ačiū už tokį, tokią detalę informaciją. Džiugu, kad pirmininkantis Niderlandai yra taip įsipareigoję siekti tikslų šiuose trijose srityse. Na ir be abejo, sportas yra svarbi integracijos priemonė, e, padedanti sujungti žmonės, padedanti jiems pasijusti reikalingais ir kurti tokią, e, tokį pozityvų identitetą. Tad labai svarbu kalbėti apie sporto srities sažiningumą, tikrai visi palaikome šio klausimo svarbą. Na ir kalbant apie sustarimus dėl e, rungtynių baigties, žinome, kad e, labai svarbu prisijungti prie tos konvencijos ir tikiuosi, kad ši iniciatyva bus palaikoma. Lygiai taip pat ir kaip e, iniciatyva susijusi su kova su dopingo vartojimu. Na ir tikrai įdomias rytis, o dabar norėčiau suteikti e, žodį kolegai Lentai, e, EPP atstovui. Jis taip pat yra nacionalinis čempionas. E, dziękuję panie ministrze, oczywiście ten temat jest mi bardzo bliski. Jako... Dėkoju ministrė, man ši tema yra labai artima ir labai džiaugiuosi, kad paminėjote keletą labai svarbų dalykų, pavyzdžiui, e, kovą su dopingu, rinkimus, taip pat susitarimą dėl rungtinių baigties. Tikrai pritariu Jums, kad Tomo Bacho išrinkimas Olimpinio komiteto pirmininku buvo labai geras žingsnis į priekį. Taip pat e, aš esu labai glaudžiai susiję su sportu, tačiau norėčiau pereiti prie kitos temos. E, norėčiau pakalbėti apie socialinį integravimą, ypač imigrantų integravimą. Mes rengėme ne vieną susitikimą ir vienas Afgano, pabėgėlis iš Afganistano pasakė, kad jam padėjo sportas integruotis. Būtent per sportą jis tapo pripažinta visuomenės dalimi. Taigi manau, kad einate tikrai tinkamą linkme. Tikrai sportą galima naudoti siekiant kitų tikslų. Kita mano pastaba susijusi su FIFA ir UEFA. Mes taip pat um, organizuojam uh, susitikimus su jų vadovais ir kalbam apie tai, kad sportas turi būti vieningas, sporto šakos turi bendradarbiauti ir sportas yra labai svarbus net ir ekonomikos augimui. Mes kalbam ne tik apie kažkokį emocinį įsitraukimą, e, į sportą, bet e, kalbu apie platesnius tikslus. Pavyzdžiui, 2012 metų futbolo čempionatas labai daug žmonių atvyko į Lenkiją, labai daug turistų atvyko į, tą, į Lenkiją ir tai rodo, kad sportas ir sporto renginiai padeda susipažinti su šalimis, kurios mums dažnai yra nepažįstamos. Dėkoju, kolega, prašau. Labai trumpai. Aš norėčiau grįžti prie jaunų žmonių ir radikalizacijos prevencijos klausimo. Norėčiau pateikti e, vieno psichologo, kuris dirba su jaunimu e, Vokietijoje pavyzdį. Jis kalba su radikalizmo prevencija. Ir jis būtent uh, kalba apie tai, apie ką kalbate jūs. Labai svarbu, kad mes keistumėmės gerosiomis praktikomis, kad žmonės galėtų bendradarbiauti, dalinti savo patirtimi ir taip užkirsti kelią radikalizacijai. Kolega Bokskor, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. kai 2013-2015 metų ES strategijos aš šiuo klausimu renksiu pranešimą. Tad turiu klausimą dėl jaunimo Europoje. Džiugu matyti, kad jūsų pirmininkaušiai valstybė jaunimo klausimai yra prioritetas. Džiugu girdėti, kad ketinate skirti daug dėmesio mūsų visuomenių jauniems žmonėms. Manau, kad e, galimybė gauti išsilavinimą, galimybė e, švietimo galimybė yra labai svarbus dalykas tam, kad jaunimas rastų galimybę įsidarbinti. Svarbu jaunimui suteikti galimybės. Puiku, kad jūs manote, jog vietos bendruomenės vaidina čia labai svarbu vaidmenį. Lygiai taip pat kaip ir šeima, religinės bendruomenės, bažnyčia, e, visa tai be abejo vaidina vaidmenį tam, kad, žmon, kad jauni žmonės pasirenktų sutikti savo ateitį ir kad jie nepradėtų ieškoti išeičių radikaliuose grupėse, ekstremistinėse grupėse. Tas pirmiausia, e, vietos bendruomenės, kur jaunimas susitinka daugiausia, turi vaidinti joms tenkantį vaidmenį. Identitetas, kalba, mažumų yra taip pat labai svarbus dalykas, nes mažumos turi turėti teisę susipažinti su savo kultūra ir ją puoselėti. Svarbu, kad jauni žmonės turėtų galimybę integruotis į šalies visuomenę, kartu išlaikant ryšį su savo kilmės bendruomenė. E, tai pasakytina ir apie jaunus žmonės, kurie dabar atvyksta į Europą, ir tuos, kurie nuo seno gyvena Europos Sąjungoje. Visą tai E, turi gražų bendrą tikslą išsaugoti Europos kultūrų ir kalbų įvairovę. Norėjau paklausti, kokie būtų jūsų planai mažinant jaunimo nedarbą ir kaip manote, kaip galime padėti jauniems žmonėms e, sporto dėka. Dėkoju. Norėčiau dabar suteikti žodį valstybės sekretoriui paprašyti atsakyti klausimus. Taigi visų pirma, atsakydamas ponos Ventos klausimą, taip labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas nusprendė sporto klausimą į, į, įtraukti į savo darbo atvarkę ir lapkričio 24 dieną įvyko labai įdomus debatai taryboje valstybės narės labai domėjosi, kaip būtų galima pasitelkiant sportą didinti migrantų ir pabėgėlių įtraukti į visuomenės ir taip toliau. Pirmininkaujantis Niderlandai e, rengia ne vieną iniciatyvą ateinančiais mėnesiais ir tuomet bus e, parengtos naujos gairės. E, taip pat man labai patiko jūsų pavyzdys apie jauną afrikietį, kuris sakė, kad e, sportas padeda integruotis. Manau, kad tokios istorijos daro labai didelį įspūdį ir tokiamis istorijomis reikėtų dalytis, į tas istorijas reikėtų atsižvelgti rengiant politikos planą. Atsakydamas į ponios Tripų klausimą, e, norėčiau padėkoti, kad pristatėte šią knygą. Tikrai pažadu ją perskaityti, ji atrodo labai įdomi. Ir taip pat, kai kalbuosiu su kolegomis apie integracijos rytį, visada suprantu, kad labai sudėtinga parengti tokį planą, kuris veiktų nacionaliniu lygiu, taigi rengti tokį planą europinių lygmenių, sąjungos lygmenių yra dar didesnis, sudėtingesnis ir drąsesnis darbas. Galbūt tai ir e, sportas neturi tos esminės, neturi esminio vaidmens e, integruojant imigrantus ir pabėgėlius, tačiau negalime eksporto pamiršti. Manau, kad visos šalys apie tai kalba nacionaliniu lygmeniu ir tikrai labai svarbu dalintis geriausiomis praktikomis šioje srityje. Ponės Boksar, dėkoju, kad e, pritarėte mūsų parinktoms prioritetinėms sritims žinoma, kad bendruomenių stiprinimas, jų vertybių stiprinimas yra vienas didžiausių Europos sąjungos iššūkių, mes pasisakome už įvairią kultūrą, įvairialytą kultūrą ir už europinių vertybių skatinimą. Taigi labai svarbu žengti tą linkmę ir toliau, kalbant apie nedarbą. Tai mes uh, rengiame Europos garantijų planą ir jis turi būti šios visos bendros, bendrų gairių dalimi. Reikėtų įtraukti ne tik švietimo ministrus, sporto ir taip toliau ministrus, bet taip pat ir e, socialinės apsaugos ministrus. Taigi labai svarbu, kad jūs dirbate šioje srityje ir tikiuosi, kad mes bendradarbiausime ir žengsime tolyn drauge. Dėkoju, ministrė. Labai išsami ir įdomi jūsų kalba. Atsižvelgiant į tai, ką sakė kolegos, atsižvelgiant į tai, ką jūs minėjote po Paryžiaus deklaracijos, Taip pat norėtume paprašyti, e, komisija dalyvavo, bet neturėjo laiko pasisakyti, taigi paprašysim pasisakyti kitą kartą. Ir dar kartelį grįžtant prie Paryžiaus deklaracijos ir prie tokio holistinio požiūrio labai džiugu, džiugus ir sveikintinas jūsų požiūris ir žinoma, kad komisija turi prisimti politinę atsakomybę, nes antra vertus visi šie geri tikslai liks negyvendinti. Taigi dėkoju Jums, kad pristatėte savo prioritetus, kad pristatėte tas rytis, kuriuose įsipareigojate dirbti ir tikiuosi, kad susitiksime kovo 10 dieną. just the last uh, information. Allora, first of all, next meeting will be. Taigi kitas posėdis bus vasario 17 visą dieną ir 18 dieną pusę dienos nuo 9 iki 12.30. Dėkoju vertėjams už darbą. Dabar prašytume greitai e, palikti salę, nes dabar vyks uždaras koordinatorių posėdis. Taigi, kiti dalykai.